praėjus vakarykščio posėdžio protokolą. Protokolas ir visi patvirtinti dokumentai yra pateikti, ar kas nors prieštarauja. Ne. Darau išvadą, kad protokolą patvirtinome. We don't have it in English, do we? Somewhere. Huh?